Ja, ich lese aber jetzt erstmal. So, liebe. Mėly kolegos, tęsime posėdį. ES pirmininkaujančios šalies viceministras pirmininkas ir komisaras Oliver Ryn yra atvykę. Taigi, mėly kolegos, mėly komitetų pirmininkai, frakcijų pirmininkai. Mes šiandien kalbėsime apie klimato paketą ir ES jūrų politikos dokumentą. Tai darbai, kuriuos įvykdėme bendradarbiaudami su komisija ir taryba. Priimdami šiuos teisės aktus mes įrodome, kad galime veikti ryštingai atsakydami į svarbiausius iššūkius, saugodami aplinką ir jūrų erdvę. Šie dokumentai prisidės prie to, kad ES teisės aktai bus naudingesni piliečiams, o klimato paketas reiškia kad mes sukūrėme teisinį pagrindą, pagal kurį iki 20 metų mes pasieksime savo klimato tikslų ir tai garantuos ES pagrindinį vaidmenį klimato apsaugos politikoje. Vienas iš svarbiausių dalykų čia yra emisijų priekybos sistemos patobulinimai bei valstybių narių pastangos sumažinti CO2 išmetalus. Sartohasi ir Evelyn Doyle, kurie rengė šios pranešimus, yra posėdžių salėje. Tikiuosi bent jau, kad jie čia yra. Kol kas matau tik tai kolega Hasi. Mes taip pat daug padirbėjome rengdami naujas atsinaujinančius energijos panaudojimo technologijas bei anglės dvideginio saugojimo technologijas. Kopenhagos konferencija bei dėrybos dėl klimato daro Europą patikimesnė ir įtikinamesnė. Kalbant apie jūrų politiką, mes susitarėme dėl aštuonių dokumentų. Dėrėjomės dėl to labai intensyviai beveik tris metus. Toks mūsų darbo rezultatas rodo parlamento pastangas, kad užkirsti kelią tokiom katastrofom kaip Erika ar Prestiž laivo katastrofos vykusios prieš keletą metų. Parlamentas įkūrė nenolatinį komitetą, kuris tobulino šiuos teisės aktus ir jo darbo rezultatas yra galimybė dabar priimti šį dokumentų paketą. Laivai turi būti kontroliuojami, jūrų transportas taip pat laivų kokybė yra pagerinama, yra reikal, numatyti reikalavimai tikrinti laivų kokybę ir e, prisimti atsakomybę už įvykusias nelaimės. Sveikinu atvykusią ponę Dol. Džiaugiuosi, kad dalyvauja Čekijos pirmininkaujantis šalis ir komisija šiame posėdėje. Norėčiau padėkoti visiems šių, prie šių dokumentų prisidėjusiems komitetams, ypač jų pranešėjams ir šių komitetų pirmininkams, kurie tikrai labai daug padarė, kad mes galėtumėm priimti šios dokumentus. Ypač noriu padėkoti visiems tiems kolegoms, kurie dalyvavo pasirašant, dalyvauja dabar pasirašant šios svarbius dokumentus. Džiaugiuosi, kad yra ir du frakcijų pirmininkai. Taigi visiems dėkoju ir dabar prašysiu pakalbėti tarybos pirmininką. Prašau. Vážený pane prezidente, vážený pane eh, komisaři, eh, vážené dámy, vážení. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, gerbiami nariai. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane į savo posėdį.